taip, kaip padaro pakeitimus, kurie netitinka, pavyzdžiui, įgyvendinimo aktų. Deleguotieji aktai negali būti priimti individualiu sprendimu e, ir jais norime įtraukti neesminius elementus. Vis dėlto tie elementai keičia pamatinį aktą, todėl kad prideda naujus įsipareigojimus. Taigi nekeičia esmės, bet keičia kažkurias detalės. Taigi šie du aktai būtent tai ir daro. Todėl kad visos šios nuostatos atrodo per daug techninio pobūdžio tam, kad galėtų būti aptartos pamatinėme dokumente. Todėl buvo nuspręsta, visos institucijos nusprendė, kad tie labiau techniško pobūdžio aktai bus aptarti techniniu lygmeniu. Komisijos e, pareigos, kalbant apie deleguotusius aktus, labai skiriasi nuo įgyvendinimo aktų e, e, pareigų. Komitologijos procedūra nepa, ne, ne, nesiremiama, vis dėlto yra privaloma konsultuoti su ekspertais. Taigi mes surengėme penkis eksperto grupės susitikimus E, paaiškinsiu šiek tiek apie procesą. Visos šios ekspert, visose šios, šių ekspertų grupėse dalyvavo valstybių narių atstovai, Šengeno e, asocijuotų šalių atstovai ir parlamento atstovai. Taip pat ir sekretoriato atstovai dalyvavo šiuose posėdžiuose. Pirmosios šios Pirmieji šie posėdžiai buvo suorganizuoti 2013 m. Liepos mėnesį. Mes padarėme pažangos dėrybose ir nusprendėme jau e, skirti finansavimą 2014 metais. Na ir po Liepos posėdžių mes e, dar nežinojome, ar šios nuostatos turėjo būti taikomos per deleguotusius ar įgyvendinimo aktus. Mes aptarėme taip vadinamosius fišes. Tai buvo tam tikri dokumentų rinkiniai. Tai dar nebuvo e, teisinis tekstas. Na ir e, mes kreipėmės į valstybės narės ir e, parlamentus e, atsaky, e, pateikti klausimus. Buvo pateikti 78 klausimai, mes į juos atsakėme prieš, antro, prieš antrą posėdį, kuris įvyko 13 metų spalio mėnesį. Tuomet buvo surinktas trečias posėdis 2014 metų vasarį ir tada jau turėjome politinį sustarimą dėl fondo. Taigi mes galėjome pasiūlyti konkretų tekstą. Ir po to buvo ketvirtasis posėdis e, balandžio ketvirtą dieną prieš oficialiai primant aktą Ir paskutinis posėdis vyko e, birželio 6 dieną po konsultavimuose komisijoje, taigi jau turėjome aišku išvalytą tekstą ir galėjome pristatyti būtent paskutinę jo versiją, kuri turėjo būti patvirtinta ir po to negavome daugiau jokių klausimų. Pirmasis aktas pagal paskir, apie paskirimo kriterijus audito institucija e, nori nustatyti taisyklės, e, kurių turi laikytis valstybės narės, taikydamos kontrolę ir e, naudodamos du fondus. Tai yra techninio pabudžio aktas, bet jis yra labai svarbus, todėl kad valstybės narės turi juo remtis prieš pradėdamos naudoti fondą, turi paskirti atsakingą instituciją. Taigi, jeigu nebūtų tokių oficialių kriterijų, pagal ką reikėtų tą instituciją parinkti, būtų blokuojami tiesiog tie aktai. Taigi, labai svarbu panaudoti tuos aktus kuo greičiau. Žinoma, valstybės narės jau dirba, jau deda pastangas e, jau buvo aptartos taisyklės, dėl jų buvo susitarta, jos nenaujos. Tai yra paprastos taisyklės, e, kurios buvo parengtos remiantis jau esamais fondais, kuriuos, kuriems mes e, vadovaujame, tai yra labai rimti fondai. Taip pat šios taisyklės buvo suderintos su struktūrinių fondų taisyklėmis ir jau buvo atsižvelgta ir įvairiais e, finansinio reglamentavimo reikalavimais. Taigi, tokių stabilių taisyklių labai reikia ir reikia būtinai jas taikyti. Komisija, žinoma, taip pat galės geriau kontroliuoti ir valstybių narių veiklą. Mes šiek tiek nerimaujame, girdėdami, kad jūs norėtumėte pratesti e, vertinimo laikotarpį, nes jau 2014 metų rugsėjais atėjo ir matome, kad dar nepatvirtinome nacionalinių programų. Nenorėtume daugiau proceso pavėlinti be geros pateisinamos priežasties. Šis tekstas iš tikrųjų ganėtinai techninio pobūdžio. Taigi galbūt trumpai pristatysiu visą tai. paaiškinsiu apie pirmąjį aktą, o kolega paaiškins apie antrąjį. Pirmame yra keturi skyriai. Pirmas yra bendrusios nuostatos su apibrieštimi, apibrieštimis, tai yra paprastas straipsnis. E, skyrius toliau labai svarbus antras ir trečias skyriai. Trečias skyrius yra skirtas e, visam tam, ką turėtų daryti atsakingoji institucija. E, pirma, pirmoje dalyje prašoma, kaip ta institucija turėtų būti paskirta valstybėje narėje, parinkta ir taip pat, kaip valstybės narės turėtų peržiūrėti jos paskirimą ir, tarkim, e, panaikintų tos institucijos paskirimą, jeigu institucija nesilaikytų kokiu nors reikalavimu. Antroje dalyje rašoma, ką ta institucija turėtų daryti, kaip turėtų vykdyti kontrolę, valdymą ir e, ką, ką turi daryti, jeigu, tarkim, norėtų paskirti e, kam nors kitam užduotis. Trečioje dalyje yra išsamei aprašomos atsakingos institucijos e, prievolės, tai yra kaip ką jį turėtų daryti, ten yra pateikiami e, pagrindiniai principai, e, pristatoma atvir, atviruoji procedūra, rašoma, kad reikėtų vienodai su, taikyti vienodą požiūrį ir taip toliau. Toliau kitoje dalyje aprašoma, ką turėtų daryti audito institucija, uh, kaip turėtų kontroliuoti atsakingą instituciją ir pranešti apie kilusias problemas komisijai. Na ir e, ketvirtas skyrius yra baigiamusios nuostatos, taigi tai yra labai paprastas e, skyrius. Nenorėčiau pristatinėti e, teksto išsameu ir aš norėčiau kaip įmanoma pagreitinti uh, E, procedūrą ir, žinoma, esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus. Na, o dabar suteiksiu žodį Stefani Hardy, kuri pristatys e, kitą aktą. Uh, good morning. As described by my colleague Stephanie Carillon, this delegated act on information. Šis deleguotas aktas dėl informacijos ir skelbimo papildo teisinį pagrindą, dėl kurios susitarė parlamentas ir taryba. Tikslas yra užtikrinti, kad visuomenė būtų informuojama pagal reglamento 53 straipsnį ir kad tai būtų detaliai apibriešta. Deleguotasis aktas papildomas įgyvendinamuoju aktu. Tai detalės, pavyzdžiui, dėl emblemos, kuri turėtų būti naudojama, tai mėlyna vėliava su žvaigždutėmis. Komisijai yra svarbi informacija apie tai, ką ir kaip finansuoja ES. Dėl to valstybės narės turėtų naudotis tikslių taisyklių. Tai yra prievalė valstybėms narėms dėl informacijos teikiamos visuomeniai ir naudos gavėjams. Šitie pasiūlymai buvo aptarti praeitų metų spalio mėnesį, šiemet vasarį ir galiausiai E, prieglopšio ir migracijos e, komitete Birželio 6 dieną buvo patikti galutiniai variantai. Birželio 30 komisija patvirtino tas taisyklės ir persintė jas tarybai ir parlamentui. Šios taisyklės yra grindžiamos finansiniais reglamentais, kitomis taisyklėmis taip pat e, horizontaliaisiais reglamentais dėl struktūrinių investicijų fondų. Beje, mes turime atsižvelgti į fondų dydį. Todėl įtraukiame tam tikrą proporcingumo taisyklę, kad neužkrautume valstybių narių ir naudos gavėjų nereikalingomis administracinėmis taisyklėmis. Yra elementų, kuriuos valstybės narės ir naudos gavėjai gali įgyvendinti e, šiek tiek keisdamos detalės, tačiau svarbiausia laikytis pagrindinių principų. Dabar dėl fondų pobūdžio. Gali būti tam tikrų konfidencialių elementų, e, tam tikrų opių elementų susijusių su asmens duomenų apsauga. Čia svarbiausia principai yra skaidrumas ir vienodas traktavimas, jų laikomasi. Deleguotusiuose aktuose yra keturi komponentai. Tai prievolės valstybėms narėms. Pirma, valstybės narės prievolė visomis priemonėmis ir kuo plačiau skleisti informaciją apie fondus, apie nacionalinės programas, apie veikimo būdus. Toliau, prievolė fondų naudos gavėjams, tai yra subjektams gaunantiems pinigus, pripažinti raštu, simboliais ir E, kabinant lenteles ir panašiai, pripažinti, kad ES finansavimas buvo skirtas ir kur jis buvo panaudotas. Toliau, valstybės narės turi informuoti visus potencialius naudos gavėjus apie fondų taisyklės, apie galimybę gauti finansavimą, kad būtų užtikrintas vienodas traktavimas. Ir galiausiai, naudos gavėjai yra E, turi suvokti savo prievalės e, dėl šios informacijos, dėl viešumo. Pirmininkė, prašau jūsų jau baigti savo kalbą. Aš jau ir baigiau. Uh, the floor is open. Are you, Mr. Toliau kalbės ponė Vikstrom. Ačiū, dėkoju komisijai už svarbę informaciją. Parlamentui buvo pateikti du deleguotieji aktai. Tai įvyko Liepos pabaigoje. Jeigu nieko nebus daroma, jie automatiškai įsigalios. O man atrodo, kad nepaprastai svarbu demokratiškai juos peržiūrėti ir nuodugniai išnagrinėti. Mes juk juos gavome šiame komitete pirmą kartą. Todėl visiškai nepritariu komisijos pozicijai, kuri teigia, kad procedūra turėtų būti staigi, techninė. Ne, visos problemos lypi smulkiausiose detalėse. Mes, mūsų funkcija čia yra vertinti viską, ką pateikė komisija. Todėl aš reikalauju, kad būtų pritaikyta 105 taisyklė. Mes turime kuo nuodugniausiai įvertinti šios pasiūlymus. Ačiū poniai Vikström, ponas Dijas. Muchas gracias. Dijas Damera. Ačiū, gerama pirmininkė. Labai atidžiai klausiau abiejų pranešimų, kuriuos pristatė komisija dėl, dėl deleguotų reglamentų ir aktų. Turiu prisipažinti, kad Turiu pripažinti, kad tikrai pristatyta buvo plačiai, bet labai painiai. Visgi įsidėmėjau labai tokių svarbių punktų, svarbių ir parlamentui, ir mūsų komitetui. Visi žino, kad vyko tarp institucinės diskusijos dėl to, kaip bus įgyvendinami deleguotieji aktai. Norėčiau Jums priminti, nes galbūt kai kas iš Jūsų nežinote, kad kai aš buvau reglamento 539 pranešėjas mm, pranešimo susijusio dėl vizų e, vyko tikrai labai intensyvus teisėkurinis darbas, trejus metus vyko diskusijos ir iš esmės susitarėme praktiškai su visomis politinėmis frakcijomis, bet mūsų nuomonė išsiskyrė su komisija. Dėl to kaip e, bus e, traktuojami ir gyvenami deleguotieji aktai. Parlamento pozicija visgi laimėjo ir komisija kreipėsi į Teisingumo teismą. Ir šitas klausimas vis dar kabo ore neprimtas galtinis sprendimas. Ir dabar girdėjau, kad Buvo pasakyta apie deleguotąjį aktą, kuris susiję su migracija ir pabėgėliais. Buvo pasakyta, kad šį reglamentą papildo gyvendinamasis aktas. Norėčiau, kad jūs man tai paaiškintumėte. Prašyčiau Antuan, kuri puikiai išmano techninės detalės, kad vėliau man asmeniškai paaiškintų, kodėl komisija kreipiasi į teisingumo teismą, kai mes bandome priimti deleguotą į aktą ir gyvenimą į aktą. O dabar girdžiu, kad yra einama priešingų kelių, pati komisija siūlo priimti dviejų pobūdžių aktų, dvigubo pobūdžio aktą. Taigi, labai nustebau tai išgirdęs ir norėčiau, kad man tai būtų paaiškinta. Ačiū. Ačiū, panas Dijas Demero. Nebejoju, kad šią informaciją jums tiesiogiai gali perduoti sekretoriatas. Kolegos, kas dar norite dalyvauti diskusijose, žinote, kad koordinatoriai šį ryt šį klausimą aptarinėjo ir kitame koordinatorių posėdėje bus priimtas sprendimas, kaip spręsti šios klausimus, jei niekas dabar neprašo žodžio. Gal komisija? Ne. Tuomet visiems dėkoju ir pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo. ES saugumo strategija 2010-2014 metais dabar mums pristatys jos įgyvendinimo ataskaitą. Dalyvauja vidaus reikalų generalinio direktorato komisijos atstovai. Aš paprašysiu direktoriaus pristatyti įgyvendinimo ataskaitą. O po to diskutuosime šiandien. Vėliau diskusijos bus tęsiamos e, koordinatorių posėdėje. Ponas, ponas Soreka, prašau. Labas rytas. Mano pareigos yra direktorius. Aš esu atsakingas už vidaus saugumą ir man malonu gerbiamiems parlamento nariams, komiteto nariams pristatyti galutinę ES vidaus saugumo strategijos 2010-2014 metais įgyvenimo ataskaitą. Tai komisijos komunikatas parlamentui ir tarybai. Praeitais metais parlamentas paragino komisiją parengti naują vidaus saugumo strategiją nuo 2015 metų iki 2020 metų. Tai buvo rezoliucija 2636. Štai tuo pagrindu komisija ėmėsi komunikate iniciatyvos kadangi parlamentas išreiškė tokį pageidavimą savo rezoliucijoje. Turbūt žinote, kad Europos vadovų taryba taip pat įgaliojo mus atnaujinti vidaus saugumo strategiją. Tai buvo padaryta strateginės gairėse, kurios buvo priimtos 2013 birželį. Taigi, ši mūsų ataskaita tai ne tik apžvalga praėjusių penkerių metų, bet ir žvilgsnis į priekį kokie iššūkiai mūsų laukia. Mes norime pradėti diskusijas su parlamentu, taryba ir valstybėmis narėmis, taip pat pilietinė visuomenė, akademinė visuomenė, e, verslu. Ir e, komisija imsis organizuoti tas diskusijas. Trumpai mesiu žvilgsnį atgal, apžvelgsiu, kas pasiekta per ketverius metus, nes tai bus mums tarsi starto linija, nuo kurios pajudėsime į ateitį. E, ataskaitoje daroma išvada, kad ES ir valstybės narės konkrečiai operatyvinių lygmenių sustiprino priemonės skirtas apsaugoti ekonomiką, piliečių teisės ir visuomenę apskritai ES lygmenių pabrėžiama, kad vykdytas glaudesnis teismų ir policijos bendradavimas tarp valstybių narių ir agentūrų. Jis suaktyvėjo ir tai davė operatyvinių rezultatų, tyriant tarp valstybinės bylas. Vienas iš pagrindinių pasiekimų Tai naujas ES politikos ciklas kovojant su organizuotu nusikalstamumu, taip pat Europolo ir Eurojusto, Frontexo ir OLAF veiksmai. E, sustiprinti ir egzistuojantys pajėgumai. E, padidintas, e, padidinti apmokymai, kuriuos teikia SEPOL. Taip pat reikia paminėti naujas priemonės SIS2 ir EUROSUR. Pateikta naujų teisės aktų dėl kovos su priekyba žmonėmis, kibernetinio saugumo, jūrų saugumo, kovojimo su iš nusikalstamos veikos gaunamų pelnų, e, civilinės saugos mechanizmų, aukos apsauga ir panašiai. Čia priimti nauji teisės aktai. Vadovaujantis Europos parlamento rezoliucija ir Europos vadovų tarybos strateginėmis gairėmis komisija pradėjo konsultacijų procesą. Ir nuo čia prasideda antroji ataskaitos dalis. Komisija mano, kad labai svarbu ir antrosios dalies mm, vienas iš principų tai yra užtikrinti testinumą atnaujinant strategiją. Mes turime stiprinti ir tęsti tai, kas gerai veikia ir adaptuoti tas sritis, kur reikia naujų veiksmų arba pakoreguotų veiksmų. <clears throat> Taigi, svarbu viena vertus konsolidavimas pasiekimų, praktinio bendarbiavimo stiprinimas ir kita vertus svarb, reikalingas naujas naratyvas kad ES būtų dar labiau pasiruošusi apginti savo visuomenę ir piliečių teisės. Taigi, naujoji strategija turėtų peržiūrėti veiksmus atsižvelgiant į naujas tendencijas ir naujus iššūkius. Tačiau reikėtų išlaikyti vadinamosius penkis strateginius siekinius, kurie išvardyti dabartinėje strategijoje. Tie penki siekiniai susiję su pagrindiniais iššūkiais, su kuriais susidurime. Paminėsiu juos. Tarptautinių nusikaltelių tinklų griovimas, prevencija radikalizavimo didinimas piliečių mm, kibernetės erdvės ir verslo e, saugumo didinimas ir Europos atsparumo krizėms ir katastrofoms didinimas. Štai tokie penki tikslai ir jiems reikia naujo naratyvo, naujų veiksmų. Komisijos siūlomi nauji veiksmai bus grindžiami keturiais ramšiais. Viena vertus e, visuomenės ir piliečių apsauga ir toliau inovacijos pokyčiai ir tarptautinis bendrabiavimas. Aš norėčiau dabar koncentruotis į tai, ką mes vadiname požiūrių į piliečius. Tai turėtų tapti centrinė ašimi naujojoje strategijoje. Mes turėtume pagrindinės piliečių teisės integruoti į vidaus saugumo politiką, kad piliečiai pritartų saugumo veiksmams. Ir mūsų veiksmai bei piliečių veiksmai turėtų sustiprinti vieni kitus. Mes turime identifikuoti geresnius, geresnės teisinės iniciatyvas, kurių turi imtis sąjunga. Pradėjome naują bendrabiavimą su pagrindinių teisių agentūra. Su ją mes dirbame pastarosius mėnesius, siekdami nustatyti, kokiu keliu geriausiai būtų galima integruoti pagrindinės teisės į kasdienį mūsų darbą, taip pat į teisinių komisijos iniciatyvų rengimą tos iniciatyvos vėliau komisijos yra teikiamos parlamentui ir tarybai. Dar vienas horizontalus tikslas papildomai prie pagrindinių teisų integravimo yra geresnė sąsaja tarp vidaus ir išorės saugumo. Kol kas šitas apibrėžimas yra skamba tarsi dirbtinokai, tas atskirimas tarp vidaus ir išorės saugumo. Bet e, suvokime, nebėra sienų skiriamų ribų tarp vidaus ir išorės saugumo, todėl bendradarbiavimas su trečiosiomis šalėmis, pradedant nuo mūsų partnerių, bet e, šiaip jau su visomis trečiosiomis šalimis, e, kovojant su potencialiomis grėsmėmis ES, visa tai turi tapti integrale mūsų strategijos dalimi. Tre, trečias ramstis - inovacijos. Mm, mūsų nuomonė daugiau veiksmų reikia šioje srityje, kad labiau pasinaudotume inovacijomis ir moksliniais tyrimais. Čia privatusis sektoris gali duoti mums naudos, kad teisėsauga ir teismai naudotųsi inovacijų ir mokslinių tyrimų pasiekimais. Trečias horizontalusis elementas tai yra vadinamieji vidaus saugumo klasteriai, telkiniai. Mums reikia kurti sinergiją tarp vidaus saugumo politikos ir kitų ES politikos ryčių. Pradėkime pirmiausia nuo užsienio reikalų politikos, bet įjungkime ir kitas politikos rytis, kurios gali turėti įtakos mūsų vidaus saugumo strategijai, politikai. E, savo ataskaitoje mes nurodome tas rytis. Tai ir transportas, ir ekonomika plačiaja prasme, ir mokesčių politika. Komisija savo viduje vidaus saugumo tarnyboje vykdo reorganizaciją. Tai yra bendradarbiauja, sutelkia visus e, komisijos departamentus, kurie atsakingi už vidaus saugumo politiką, bet taip pat pritraukia ir kitus suinteresuotus subjektus, kuriuos reikia įtraukti formuluojant tą politiką. Be jokios abejonės, parlamentas, taryba ir valstybės narės yra tarp jų. Šio komunikato tikslas yra pradėti konsultacinį formą ir tokiu būdu ieškoti sinergijų. Komisija planuoja naują strategiją siekdama pritraukti visus e, subjektus, kuriems tenka vaidmuo vidaus saugumo srityje. Taip pat ir piliečius, pilietinę visuomenę, privatų sektorių. Šitą e, principą mes paskelbsime didelėje <clears throat> konferencijoje, kurią Italija ir komisija organizuoja e, rugsėjo 29 dieną. Ir šio komiteto narys Morales skaitys pranešimą, taip pat ir kiti komiteto nariai kviečiami dalyvauti. Konferencijos e, tema ir tikslas yra piliečių ir visuomenės gynimas, formuluojant naują vidaus saugumo strategiją. Ir ta konferencija turėtų tapti tarsi embrionų to konsultacinio proceso, kurį komisija norėtų pradėti artimiausiais metais ir vykdyti artimiausiais metais. Gerbiama pirmininkė, aš netrukus baigsiu savo pranešimą. Tik paminėsiu, kad konsultacijos pradėtos Liepos ketvirtą dieną ir vyks iki spalio trečios dienos. Šią informaciją galite rasti vidaus reikalų generalinio direktorato interneto tinklapyje. Kviečiame kiekvieną asmenį dalyvauti. Jos viešusios konsultacijos likščiol vyko gan sėkmingai. Tikimės, kad artėjant konferencijai jose bus dar aktyviau dalyvaujama. Dabar man būtų įdomu išgirsti komiteto nuomonę ir gerbiamų narių idėjas. Ir nuomonę apie naująją strategiją, apie naujus iššūkius. Mes tikimės susilaukti visiškos parlamento paramos, rengiant komisijos komunikatą. Planuojame, kad jį pateiksime kitų metų trečio ketvirčio pabaigoje. Štai čia, gerbima pirmininkė, aš baigiu pranešimą ir mielai atsakysiu į klausimus. Ačiū, ponas Soreka. Keli nariai prašo žodžio. Pirmiausia, ponas Kirkhope. Pirmininkė, tikriausiai daug parlamentarų norės pasisakyti. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad man labai gaila, jog mūsų vidin, vidaus saugumo strategija yra vadinama vidaus saugumo strategija, kai mes iš tikrųjų dabar dirbame su. Mm, turime susidurti su teroristinėmis organizacijomis, kurios taip pat naudoja labai panašius pavadinimus, pavadinimus akronimus. Gal reikėtų jos nugalėti, kad nebeliktų tokių teroristų organizacijų. Tiesiog norėjau pasakyti, kad galima šiek tiek uh, Na, tai gali skambėti šiek tiek e, dviprasmiškai ir galima net pagalvoti, kad mūsų strategija susijusi su kažkokiais teroristiniais tikslais. E, bet pernant prie pačios strategijos, man atrodo, kad e, mes daug ką darėme per šios metus ir reikia tą veiklą toliau stebėti ir tikrinti. Pavyzdžiui, kova su nusikal, organizuotų nusikalstamumu, tarptautiniu nusikalstamumu. Aš pats buvau e, pranešėjęs ir dirbau su bendrosiomis tyriejų komandomis. Manau, kad tokios bendrosios komandos buvo naudingos, bet manau, kad mes nepakankamai pasinaudojame jų potencialu. Ir dabar iš tikrųjų pavojų yra labai daug ir manau, kad tokios bendrosios tyriejų komandos būtų labai naudingos. Taigi, norėčiau sužinoti, kaip jos toliau dirba ir kas yra planuojama. Toliau, kalbant apie terorizmą, būtent dabar tai yra labai didelė grėsmė. Radik, informavimo apie radikalizaciją tinklo sukūrimas. Norėčiau sužinoti, kaip bus jis įgyvendinamas ir kaip jisai vyks bendradarbiaujant valstybėms narėms. Žinau, kad pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje mes šioje srityje labai daug dirbame, nes mūsų pačių piliečių e, kiršinimas ar radikalizavimas yra labai svarbi tema ir nei tai pačiai šaliai, iš kurios jie kilo, tai yra naudinga nei visai pasaulio tvarkai. Taigi norėčiau sužinoti, kas yra daroma šioje srityje, kaip yra bendradarbiaujama gražinant pilie, piliečius, kurie nori grįžti į savo valstybės narės. E, kai kurios valstybės pasakė, kad nenorėtų susigražinti tokių, e, tokių piliečių. Ir tikrai yra svarbių klausimų susijusių su tuo, kaip vėl priimti į mūsų visuomenę tokius žmonės, kaip su jais elgtis, kaip juos traktuoti. Taigi norėčiau sužinoti, kas yra daroma šioje srityje. Ir dar trumpai, kad ir kitiems liktų laiko kibernetinio saugumo strategija. Visą laiką mes liktai buvome, vis, vis atsiliekame liktai šioje kovoje. Nusikalteliai naudoja kibernetinę erdvę daug išmaniau, negu mes spėjame juos e, pasivyti. Ar mes esame pakankamai pažengę, ar esame. Ar turime pakankamai pasitikėjimo savimi ir ar mes galėtume užkirsti kelią tokiam nusikaltimam ir terorizmu ir su jais kovoti. Dar vienas klausimas. E, dabar, kai mes daugiausiai laiko skiriame e, visokiausiam tarptautiniam tragedijom, neturėtumėm pamiršti dar vienos svarbios tragedijos, tai būtent e, pornografija ir kitoks vaikų lytinis išnaudojimas internete. E, ir kibernetinėje erdvėje. Taigi turime pilnai pripažinti poreikį mm, apsaugoti vaikus, o nusikaltelius, kurie išnaudoja vaikus, patraukti būdžiamojon atsakomybės. Atsakomybėn. Pone Lopes Agilerai, prašyčiau, dabar žodis jums, bet visų prašyčiau kalbėti neilgiau nei tris minutės, nes e, iš viso dar nori pasisakyti septyni asmenys. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti ponui Sorekai už pranešimą apie vidaus saugumo strategiją. Kai Ispanija pirmininkavo 2010 m. pirmąjį pusmetį, buvo pradėta e, prasidėjo šitas laikotarpis, apie kurį dabar kalbame, ir mūsų buvo prašyta pateikti pasiūlymų, kaip mes, kaip Europos parlamento nariai, galime prisidėti prie to, kad ES vidaus saugumo strategija būtų patobulinta ateinančiam laikotarpiui. Bet pirmiausia, norėčiau paklausti komisijos, kaip jūs vertinate kokia yra šios strategijos pridėtinė vertė, ko mes pasiekėme su šią strategiją, nes iš tiesų ne pirmą kartą svarstome tokį svarbų klausimą um, Libė komitete. Priešingai esame daug apie tai kalbėję, keitėsi nuomonėmis, kėlę problemas ir iššūkius. Ir visa tai išdėstę raštų rezoliucijose, nuomonėse, kitose dokumentuose. Ir su saugum, vidaus saugumu susiję klausimai visą laiką buvo e, Europos parlamento darbo tvarkėje. Dažnai šie klausimai būdavo net tokie kontroversiški klausimai, kaip pavyzdžiui stebėjimas, duomenų naudojimas ir panašiai. Taigi norėčiau todėl pono Sorekos, ponui Sorekai ir priminti, kad mūsų komiteto pagrindinis rūpestis dėl vidaus saugumo strategijos yra tai, kad reikia pakeisti neigiamą požiūrį į migracijos politiką, nes matome tendenciją, kurios reikėtų atsikratyti. Taigi tendencija painioti migracijos klausimus su vidaus strategijos problemomis arba kartais net migracija savaime yra įvardyjama kaip grėsmė vidaus saugumui. Antra, kai kalbame apie pagrindinės teisės, yra labai svarbu teisingai spręsti vidaus saugumo klausimus. Kad piliečiai daugiau žinotų apie vidaus saugumo strategiją ES lygių ir nacionalinių lygių. Ir trečia, kokia buvo nauda iš tarp parlamentinių e, konferencijų, kurias mes surengėme. Praeitoje kadencijoje vyko parlamentinės. Mm, tarp parlamentinės konferencijos bent kartą per pusmetį e, ir jos būdavo skirtos aptarti pagrindinės teisės, būtent teisės laisvės. Ir ketvirta, kai e, Europos komisija kūrė vidaus saugumo strategiją ateinančiam laikotarpiui, kiek rėmėsi šio parlamento ir Libės komiteto plenariniuose posėdžiuose patvirtinta rezoliucija, kuri rėmėsi Europos parlamento atliktų tyrimų dėl masinio sėkimo skandalo. Kiek buvo pasiremta šią rezoliuciją? E, priimant sprendimą dėl priemonių, kaip būtų galima sustiprinti Europos institucijų saugumą, kad nebūtų įmanoma šnipinėti Europos institucijų, Europos Sąjungos e, darbuotojų. Taigi, kiek komisija rėmėsi šiuo dokumentu ir šiuo tyrimu, ruoždama e, naująją vidaus saugumo strategiją. Pirmininkė, ačiū, ponė Lapės Agiliarai. Dabar turėčiau. Perskaitysiu, kas, e, e, kam bus skirtas žodis ir daugiau niekam neleisiu pasisakyti, nes tiesiog neturime daugiau laiko ir visų labai prašau kalbėti tik dvi minutės, nes kitaip nespėsime išklausyti atsakymo. Taigi. Mrs. Gomez, Mrs. Metzola, Mr. Ždahovski, uh, Mr. Kirkos, Mrs. Spinelli and Mrs. Vergiat on my list. So if... Jeigu visus paminėjau, ne, kažko nepaminėjau. Dabar sąrašas yra baigtinis ir žodis ponui Boni. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ponui Sorekai, gerbam direktoriui. Įdomus e, pranešimas, išgirdau ir naujų dalykų, turiu tris klausimus. Turėdami omenyje pastarųjų savaičių Sirijos ir Irako įvykius, ar Europos komisija planuoja ir kaip planuoja įtraukti užsienio kovotojų galimybę šiame, šią vidaus saugumo strategiją? Ar šie kovotojai galės grįžti Europos Sąjungą? Antra, kalbant apie keleivio įrašo, keleivio domenų įrašą, ar yra naujų teisėkūros pasiūlymų ir kaip bus atsižvelgta į padėtį Ukrainoje ką mano komisija apie e, oro transporto ribojimą. Ir dar vienas klausimas, ne visai tiesiogiai susijęs su vidaus saugumo strategija. Teisingumo teismas e, paskelbė savo sprendimą dėl sulaikymo direktyvos. Ką Jūs manote apie šį sprendimą ir ką komisija žada daryti toliau, kaip dirbti su šią e, direktyvą? Manau, kad tai yra labai svarbus klausimai susijęs su vidaus saugumo strategija. Ačiū. Ponas Albrechtas, dėkoju ponui direktoriui. Mes dabar kalbame apie saugumo strategijos įgyvendinimo ataskaitą ir žvelgdamas į šį dokumentą, man atrodo, žvelgiant į šį dokumentą, man atrodo, kad čia yra ne ataskaita, o tokie aptakus planai. Manau, tai būtina paminėti, todėl norėčiau pirmiausiai paremti pono Kerkoką, ką jisai pasakė, dėl bendrų tyrimo grupių, apie juos čia nieko nerandu parašyta, norėčiau paklausti, kodėl jie čia neminėti, nes mes labai dažnai pabrėžiame, kad tokios tyrimų grupės yra labai svarbios teisėsaugos ir tai Europos Sąjungos lygmenių ir mes norime jas stiprinti. E, toliau kitas klausimas - kibernetinės saugumas. Nėra jokio sistematinio požiūrio, kaip mes e, efektyviai e, kovojame su, su grėsmėmis kibernetinio saugumo srityje. Man atrodo, kad šioje ataskaitoje nematome nieko konkretaus ir nematome jokio sistematinio požiūrio į svarbiausias grėsmės. Dar vienas svarbus dalykas Jūs paruošėte šią e, ataskaitą e, birželio 20 dieną. Prieš tris mėnesius e, Prieš tris mėnesius Teisingumo teismas priėmė sprendimą dėl asmenų duomenų sulaikymo. Ir Teisingumo teismas pareiškė, kad pagal ES E, pagrindinių teisių hartijos 7 ir 8 straipsnį, tai yra nelegalu. Ir dabar vidaus saugumo strategijos įgyvenimo ataskaitoje jūs e, rašote, kad šis sprendimas turės įtakos tolimesniai vidaus saugumo strategijai, bet tai nieko nereiškia, nes jūs e, vis tiek toliau sakote, kad keleivių duomenys turėtų būti toliau naudojami taip, kaip buvo naudojami iki šiol, be, jokios, be jokio rizikos vertinimo. Uh, ir nepriemus jokių kitų e, sprendimų. Taigi nesuprantu, koks yra tikslus jūsų atsakymas į šį teisingumo teismo sprendimą. Norėčiau sužinoti, kaip komisija e, dirba ir kokius sprendimus priėmė e, tokiu svarbiu pagrindiniu teisų klausimu, nes būtų tiesiog tikras skandalas, jeigu jūs visiškai nekreiptumėte dėmesio į teisingumo teismo sprendimą, kuriuo labai aiškiai yra nustatomos ribos. Ačiū, ponia Gomes. Ne tik tai apie šią ataskaitą norėčiau pakalbėti, bet ir apie prieš tai e, buvusius dokumentus. Norėčiau paklausti apie džihadistus, kurie turi Europos, pil, Europos šalių pilietybę ir jų sugražinimą Europos Sąjungą. Ką jūs apie tai manote? nekyla bejonės, kad jie dirba ir veikia su nusikalstamom organizacijom. Taigi, jeigu jie grįžtų, reikėtų juos sulaikyti, suimti kaip nusikaltelius. Ką šiuo klausimu daro e, pagrindinių teisų agentūra? Kitas mano klausimas susijęs su su tokiais mm, išskirtiniais mm, pavojaus atvejais kaip ebolos viruso protrukis, galimas protrukis Europoje. Ką e, vidaus reikalų generalinis direktoratas mano daryti su kitais direktoratais, jeigu taip atsitiktų jau prieš porą mėnesių uh, buvo kalbama apie tai, kas iš tikrųjų dabar vyksta ir ES niekas nebuvo priimta sprendimų ir nieko nebuvo daroma. Ir kokių priemonių yra imamasi, kad, tarkim, oro uosto darbuotojai žinotų, kaip elgtis tokioje kritinėje situacijoje. Taip pat norėčiau paklausti dėl bendradarbiavimo teisės saugos srityje, kas kas būna tokiais atvejais, kai tam tikrų valstybių narių, pagal tam, tikrą, tam tikros valstybės narės teisinę bazę yra kitaip traktuojami įvairiausi, tarkim, sukčiavimo atvejai ir dėl to tas asmo negali būti teisiamas kitoje valstybėje narėje, pagal kurios teisės aktus jis turėtų būti teisiamas. Ir dažnai tokie skirtumai tarp teisinių sistemų, tarkim, Vokietijos ir Junktinės karalystės turi įtakos baudžiamai atsakomybei. Ir E, kai kurios valstybės narės stipriai nukentėjo, e, įveikdamos krizę turėjome staupyti, tarkim mano šalis Portugalija. Taigi ta krizė ir tas e, griežtas taupimas, kokios įtakos turi su tų šalių galimybėmis kovoti su nusikalstamumu, įvairiausiais nusikalstamumais, nusikaltimais ir jūrų teisės pažeidimais ir, ir, ir organizuotų nusikalstamumu ir taip toliau. Dėkuoju, ponia Matsola. Kalbėčiau maltietiškai, bet dėja vertimo nėra. Dėkuoju ponui Sorekai, tikrai džiugiuosi už tai, kad atvykote pas mus šiandieną. Norėčiau pakalbėti apie kovotojus atvykusančius iš užsienio ir jų radikalizavimąsi mes vis dažniau iškirstame apie ES piliečius, kurie prisijungia prie, prie ekstremistų, kovotojų, e, kurie yra pritraukiami būtent propagandos dėka. Tai yra labai pablitęs reiškinys ir jis vis labiau populiarėja. Kai kurios valstybės narės jau imasi kažkokių priemonių tam, kad kovotų su tais ekstremalistais ir e, jau ir sausio mėnesį buvo paruoštas komunikatas e, šiai kovai su radikalizavimusi. Mums tikrai reikėtų imtis daugiau veiksmų šioje srityje, užtikrinant žmogaus teisės e, ir reikėtų taip pat analizuoti, kokiu veiksmu reikėtų imtis ateityje, e, jeigu vidau, naujoje vidaus saugumo strategijoje turėtų būti atsižvelgta į šį klausimą. Dėkuoju poniai Metsola. Ponas Dejovski. Dėkoju ponui Sareka ir dėkoju pirmininkiai. Aš sutinku su ponu Albrechtu. Tai yra, kad Visą tai, kas buvo pasakyta, yra šiek tiek aptaku. Na ir aš turėčiau šiek tiek konkretesnių klausimų. Visų pirma, dėl kovotojų. Tai galėtų būti, tarkim, čekai, slovakai, kurie įsivėlė į Ukrainos ir Rusijos konfliktą. Ir, tarkim, padaro kokį nors karo nusikaltimą. Man įdomu, ar DG Home turėtų strategiją, kokiu veiksmu reikėtų imtis jiems grįžus. Ir ar būtų koks nors koordinavimas, veiksmų koordinavimas. Aš visą vasarą analizavau, kaip yra bendradarbiaujama. Mes jau daug esame pasakę apie pagerintą bendradarbiavimą. Na ir aš nuvykau į Čekijos policijos komisariatus, agentūras. Na ir galėčiau jūs patikinti, kad informacijos mainai tarp Vokietijos ir Čekijos arba Maltos e, teisės saugos institucijų vyksta lietai. Net 96 dienas užtrunka gauti atsakymą. Na ir tai vyksta dabar interneto eroje. Jūs dažnai kalbate apie inovacijas, bet aš nežinau, kas tai yra. Gal galėtumėte atsiųsti man sąrašą labai konkrečių inovacinių technologijų pavyzdžių ir priemonių, kurios jau buvo įgyvendytos, kurių jau buvo imtasi pastaraisiais ket, pasarusius keturis metus. Dėkuoju, panas Kirkos. Dėkuoju. Manau, kad pono Sarekos pristatymas buvo tikrai labai įdomus ir manau, kad tikrai reikėtų tęsti šias diskusijas. Turėčiau tris komentarus. Nemažai E, pietų Europos valstybių susidūrė su problemomis. E, jos dar neišbrido iš krizės ir todėl sunku bendradarbiauti teisės saugos institucijoms. Ką galėtume padaryti? Todėl, kad politika yra vienas klausimas, politikos apibrėžimas yra vienas klausimas, bet visai kas kita yra jos įgyvendinimas. Yra, pavyzdžiui, ir aplinkosaugos nusikaltimų. Yra tokių valstybių, kurios apimtos krizės ir apie aplinką, aplinkosaugą daug negalvoja. Ir man nežinau, ar tikrai taip turėtų būti. rytų viduržėmio regionos baseino šalyse susidurima vis daugiau pabėgėlių. kalba tiesiog e, aiškina, ką reikėtų daryti su pabėgėliais, kaip jie turėtų būti paskirstyti, sprendžia ar individuali valstybė, ar pati ta valstybė turėtų priimti kažkokį sprendimą, ar kaiminės šalys turėtų pasidalinti naštą, bet iš tikrųjų problemos tik e, sunkėja ir nieko nedaroma. Dėkoju. Pone Spinelli. Dėkoju. Dėl parlamento įnašo pagalbos. Galbūt reikėtų prisiminti, ką šis komitetas yra padaręs jau praeitįje tam, kad parlamentas ne tik būtų visą laiką informuojamas e, iš komiteto, bet kad ir rimtųsi veiksmų. Pavyzdžiui, buvo įkurtas e, laikinas kovos su organizuotų nusikalstamumo komitetas Krim, kuriam vadovavo ponia Alfano. Ir buvo tikrai labai svarbus e, tyrimas skirtas kovai su mafija. Galbūt tikrai tokią komisiją reikėtų įkurti dar kartą, tokį komitetą įkurti dar kartą ir norėčiau paklausti, kokia buvo to komiteto e, darbo reikšmė, koks buvo poveikis DG Home kontekste. Na ir dar Italijai, bet galbūt ir visai Europai svarbus klausimas, todėl kad mafija šiaip tai apima visą Europą. Norėčiau pasakyti, kad e, daugeliui e, teisėjų Italijoje grasinama, sakoma, kad jie bus nužudyti. Na, o dėl kovotojų, kurie grįžta po kovų užsienyje, reikėtų stengtis e, švengti tokio elgesio, kaip kad pavyzdžiui JAV. Kalbant apie šalies piliečius, kurie kovoja. Europoje jau buvo tokių reiškinių. Ir buvo, pavyzdžiui, extraordinary rendition atveju, kai yra išskirtinė tvarka sugražinami tokie piliečiai. Taip, yra susiklošusi nepaprastoji padėtis, bet vis dėlto reikėtų taip pat gerbti ir žmogaus teisės. Dėkoju. Dėkoju poniai Spinelį, ponia Veržyje. Dėkoju pirmininkė. Mes visi kalbame apie mūsų piliečių apsaugą e, ir teisę į apsaugą ir saugumą. Na ir apskritai kalbame apie mūsų piliečius. Mes suprantame, kad turi būti užtikrintas saugumas valstybėse narėse ir neturėtų būti pažeidžiamas proporcingumo principas. Teisingumo teismo sprendimai ir kiti, te, ir kiti sprendimai e, parodo, kokia yra, e, kokia yra e, situacija. Europos e, institucijas apima e, ši problema. E, ir kartais pamirštama, pamirštamos žmogaus teisės. Apie tai jau buvo pasakyta anksčiau. Atsiprašau dėl savo tono. Bet vietoj gražių žodžių reikėtų padaryti išvadas ir pastebėti, panalizuoti įspėjimus, apie kilusias problemas. Šie įspėjimai ateina iš įvairiausių šaltinių, pavyzdžiui, nevyriausybinių organizacijų ir taip toliau. Visi kalba apie žmogų, žmogaus teisų pažeidimus. Norėčiau paklausti, kada komitetas tikrai įvertins, kada komisija įvertins žmogaus teisų uh, laikymasi. Taip pat buvo kalbama apie formo, konsultacinio formo į, įsteigimą. Norėčiau paklausyti, kada tai bus padaryta. Taip pat mane stebina, kad ataskaitoje skaitome, kad Europos Sąjunga ir valstybės jau įveikia ekonominę ir socialinę krizę. Norėčiau paklausti, kuo paremtas šis teiginys? Nes iš tikrųjų visi statistiniai duomenys paneigia šį teiginį. Ypač tai galioja, tarkim, skurdo ir nedarbo sričiai. Dėkoju. E, dėkoju, e, ponia Majer. Dėkoju, pirmininkė skaičiau apie vidaus saugumo strategiją ir radikalizavimąsi. Turiu porą klausimų. Kiek generalinėme di direktorate yra pritarančių šiai strategijai. Na ir dal, dar dėl e, pasienio kontrolės. Teisingumas ir vidaus reikalai yra nacionalinės užduotis. Ir ką komisija galėtų padaryti, kovojant su terorizmu e, ir valstybėms e, tikrinant pasienį. Dėkoju visiems kolegoms. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui ponui Soreka. Jūs turite daug klausimų, bet nedaug laiko atsakymams, taigi prašau, atsakykite kuo trumpiau. Na ir dar pasakyčiau, kad parlamentas yra priemęs rezoliuciją dėl ankstesnės vidaus saugumo strategijos. Ir dabar turime įvertinti, kokių tolesnių veiksmų turėtume imtis, atsižvelgiant į naująjį saugumo statusą e, situaciją. Dabar žodis ponui Sorekai. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems šio komiteto nariams, kurie pasisakė, e, kurie išsakė savo nuomonę, susirūpinimą Mūsų iniciatyva būtent to ir buvo siekiama. Aš pakart, pasikartosiu. E, šiuo šią ataskaitą norima informuoti apie ES lygių e, taikomos iniciatyvos. Ji buvo, jos buvo imtasi jau prieš keturis, keturis metus. Mes norime ir toliau tęsti diskusijas, dargi pradėti jas iš naujo. E, naują vidaus saugumo strategiją, angliškai ISS, bus e, naujai parengta 2015 e, metais, kai pasibaigs pirmasis procesų etapas. Mes išklausėme įvairių nuomonių, išklausėme taip pat ir susirūpinimo. Manau, kad tai yra tik preliminarios šio komiteto pastabos, reakcijos į šį dokumentą. Mums reikėtų jūsų nuomonę perduoti naujajai komisijai, kuri turėtų pradėti savo darbą už kelių mėnesių. Taip pat prie šių klausimų reikėtų grįžti ir ateityje. Taigi, mes jau pradėjome viešasias konsultacijas, visus raginame juose dalyvauti. Ir surenksime taip pat aukšto lygio konferenciją į kurią norėtume pakviesti e, šio komiteto vadovus. Ir žinoma, komisija yra pasirengusi bet kada grįžti į šį komitetą ir pristatyti e, tai, kaip mano, kad reikėtų toliau apibriežti vidaus saugumo strategiją. Dabar perėsiu prie klausimų. Kai kurie iš šių klausimų šiaip buvo panašus tarpusavyje. Štai dėl ko pasistengsiu juos sugrupuoti. Ponas Kirko paminėjo tris klausimus. Ir neatsitiktinai, tai yra trys e, grupės, e, pavyzdžiui, rugsėjo 29 konferencijos temos, e, kova su terorizmu, kova su e, organizuotų nusikalstamumu ir tarptautinis nusikalstamumas. Tai yra tikrai didžiausi iššūkiai, kurie pastaruoju metu mums kyla. Du nariai paminėjo jungtinės tyrimų grupės. Mes taip pat manome, kad tai yra vienas iš didžiausių penkerių metų pasiekimų. Komisija visada pilnai palaikė Eurojusto ir Europolo bei valstybių narių veiklą. Ir e, būtent dėl to buvo paruošta ir šią ataskaitą. Žinoma, mes dėsime pastangas ir toliau. Mes e, diskutavome apie Europolą, kaip galėtume sustiprinti Europolo e, galimybės bendradarbiauti su Eurojustu, kurti jungtinės tyrimų grupės ir taip pat kaip diskutuosime ir apie finansinę paramą ateityje. Na, o kalbant apie radikalius tinklus, komisija norėtų e, tęsti, na, toliau naudoti šias žinias ir pasitelkti žinių centrą Knowledge Hub. Šioje kurioje e, šiame centre dalyvaus įvairūs suinteresuotieji subjektai ir prisidės prie šios iniciatyvos. Šis žinių centras turėtų pradėti savo veiklą kitais metais. Taip pat turiu paminėti tai, ką mes vadiname užsienio kovotojais. Tai tikrai didelį nerimą keliantis reiškinys. Komisija bendradarbiauja su kovos su terorizmu koordinatoriumi ir išorės veiksmų tarnyba ir su valstybėmis narėmis. Visi jie jau keli mėnesiai bendradarbiauja, stengdamėsi apibriežti, kokiu veiksmu reikėtų imtis nacionaliniu lygiu ir galbūt ES lygiu. Europos vadovų taryba taip pat jau yra pateikusi e, e, savo nuomonę paskutinio posėdžio metu. Mes taip pat e, ir Taip pat stebime, ar Schengeno informacijos sistemos taisyklių yra laikomasi valstybėse narėse sprendžiant būtent šį užsienio kovotojų klausimą. Ponas Albrechtas, aš jam pritarčiau, jis minėjo, kad šią ataskaitą yra aptaki. Mano manimu, ji negalėtų būti kitokio pobūdžio. Tai yra ir dėl to, kiek čia veiklos sričių turime apimti. Taip pat e, tai yra būtina ir todėl, kad agentūros pristato daug kitų ataskaitų ir e, taip toliau. Pavyzdžiui, mes e, esam pateikę dokumentus apie nelegalią priekybą žmonėmis, e, taip pat kibernetinius nusikaltimus ir taip toliau. Taigi, Mes norime apimti visu, visko savo e, dokumente. Na ir vien, viena iš problemų, vienas iš didžiausių iššūkių šioje srityje yra e, kibernetinis nusikalstamumas. Kai kurie nariai minėjo duomenų rinkimą. Šis komitetas remiasi balandžio 8 sprendimu. E, stengdamasi, stengdamasi seaiškinti būtent to sprendimo reikšmę. Pone Malstrom labai kantriai aiškino, kad būtent e, kita komisija turės e, parinkti, kokių veiksmų reikės imtis ateityje, stengiantis užtikrinti pusiausvėrą tarp pagrindinių žmogaus teisų laikymosi duomenų apsaugos ir klausimų susijusių su saugumu. Štai dėl ko šioje ataskaitoje yra minimas e, šis e, sprendimas. Pone Gomeš minėjo sinergijas, ryšius ir būtinybės koordinuoti su kitomis politikos rytimis. Žinoma, mes tam pritarėme. Vidaus saugumas, e, kaip minėjau, turi būti išskaidytas tam, kad visos politikos rytis darytų, būtų įtrauktos. Štai dėl ko DG Home komisijoje paragino taip pat prie šios veiklos prisijungti ir kitus padalinius. Tai bus e, naujas formas. Mes tiesiog e, norėtume, kad e, kartą per metus visi suinteresuotai subjektai pateiktų savo nuomonę tam, kad komisija ir Europos parlamentas galėtų susipažinti su šią nuomonę ir galbūt keistis, keisti savo strategiją. Na ir ponė Spinelli paminėjo Krim komiteto vaidmenį. Aš pritarčiau, kad e, šio komiteto veikla buvo tikrai svarbi. Mes ataskaitoje rašome ir taip pat ateities vidaus saugumo strategijoje norime atsižvelgti į 25 punktus E, kurie buvo išvardinti rezoliucijoje 2636 ir taip pat Krim komiteto atas, e, išvadose. Na, aš tikrai negaliu atsakyti visus klausimus, bet tikrai mes bet kuriuo metu galime grįžti į jūsų komitetą, jeigu e, tikrai to prireiktų. Dėkoju. Uh, Ačiū ponas Soreka. Manau, tęsime darbą, derinsime pozicijas. Dabar laikas dirbti su kitu darbo tvarkės klausimu. ES ir Australijos susitarimas dėl keleivių asmenų duomenų. Šis susitarimas įsigaliojo 2012 birželio mm, pirmą dieną ir numatoma, kad praėjus vieneriems metams vykdoma to susitarimo peržiūra. Peržiūra vyko 2013 rūpiučio 29 ir 30 dienomis. Komisija pateikė savo išvadas. Pirmiausia, suteiksiu žodį komisijos atstovui, o po to poniai Intveld. Ponas Sureka, žodis dar kartą jums. Ačiū, pirmininkė. Pristatysiu praeitų metų peržiūrą susitarimo su Australija. PNR susitarimo. Jis įrodo, kad e, galima apsaugoti duomenis, vykdant tokį sustarimą. Noriu padėkoti australams už tai, kad jie profesionaliai elgėsi su keleivių duomenimis. Jūs teisingai pastebėjote, kad praeitų metų rūpiučio mėnesį ES darbuotojai ir Australijos darbuotojai atliko peržiūrą. Iš ES dalyvavo šeši asmenys E, vienas iš jų buvo iš nacionalinės duomenų apsaugos tarnybos. Šis susitarimas įsigaliojo 2012 birželio 1 dieną ir praeitais metais buvo vykdoma pirmoji peržiūra. Australai vadovaujasi 88 privatumo įstatymų, taip pat 82 informacijos laisvės aktų mes iš anksto nusintėme klausimyną Australijos muitiniai. Australijos muitinė buvo mūsų pagrindiniai partneriai peržiūros metu. Jie į klausimyną atsakė. Dabar aš pereinu prie ataskaitos pagrindinių rezultatų. Pirmiausia, geografinis matmo. Žinote, kad iš ES į Australiją nevyksta tiesioginis skrydžių, visada sustojama trečioje šalyje. E, ir kalbame apie 13 oro linijų bendrovių. Dabar dėl taikymo apimties. Nenustatėme jokių problemų susijusių su PNR, su terorizmu, dėl tarptautinio nusikalstamumo, kadangi jis yra tarptautinis, buvo nustatyta tam tikrų problemų ir paraginome Australijos muitinę patobulinti tą bendradarbiavimą. Kanberos valdžios institucijos e, taiko labai griežtas taisyklės dėl PNR duomenų teikimo. E, elektroniškai duomenys yra ištrinami E, tie duomenys, kurie nepapuola į susitarimo priedą. Mes taip pat nustatėme, kad e, saugikliai, saugos nuostatos yra taikomos nediskriminuojant, neskirstant į Australijos piliečius ir kitus piliečius. Australijos mūdinės pateikti duomenys tai patvirtinta. Žinote, kad sustarimas draudžia tvarkyti konfidencialius duomenys. Ir Australijos valdžia patvirtino, kad tokių duomenų netvarko. Dėl duomenų saugumo įsitikinome, kad Australija turi išsame tinkamą uh, elektroninę apsaugos sistemą. E, serveriai įranga yra saugioje patalpoje, prie jos prieiga yra labai ribota. E, be to, kiekvienas prisijungimas prie PNR duomenų yra užregistruojamas ir yra kaupiamas registras tų asmenų, kurie prisijungia prie sistemos priežiūra ir atsiskaitomumas. Australijos informacijos komisaras užtikrina taisyklių laikymasi vykdomi reguliarūs auditai. Tokie auditai buvo vykdomi 2012 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais. Jie parodė, kad taisyklių griežtai laikym, laikomasi, beje, dabar kaip tik vyksta dar vienas toksai auditas. Australijos informacijos komisaras mums patvirtino, kad ne vienas keleivis nepateikė skundų dėl Australijos muitinės elgesio, dėl asmens duomenų tvarkymo. Dabar noriu aptarti prieigą. Australijos valdžios institucijos yra gavusios prašymų dėl prieigos prie domenų, bet tai nebuvo PNR duomenys. Į tokius prašymus Australijos mm, institucijos reaguoja per 30 dienų. Ir galiausiai 13 straipsnis – asmens teisė reikalauti ištrinti arba pataisyti duomenis. Duomenis. Mūsų tyrimas rodo, kad į tokius prašymus Australija reaguoja per 30 dienų. Australijos informacijos reikalų komisaras patvirtino, kad skundų tuo klausimu negauta. Ir toliau dėl teisinių gynimo priemonių. Mums buvo paaiškinta, kad asmo gali reikalauti žalos atlyginimo dėl duomenų tvarkymo pažeidimų, tačiau tokių atvejų neužregistruota. Toliau e, duomenų perdavimo dažnumas naudojamasi vadinamoji push duomenų siuntimo metodu. Naudojamasi tam tikrų vidinių duomenų perdavimo standartų. ES komanda grupė pateikė dvi rekomendacijas. Pirma, Australijos muitinė turėtų kaupti kiek galima mažiau e, PNR duomenų, kurio, kurie reikalingi tik tai kovai su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu. Ir antra, Australijos muitinė turėtų dalintis su ES analitinę informaciją gautą iš PNR duomenų. Tai būtų naudinga valstybės narėms, Europolui ir Eurojustui, jei jie gautų tokią informaciją. Išvados. Australija vykdo susitarimą pagal nustatytas sąlygas ir mes e, galime pagirti Australijos veiksmus dėl to, kad jie laikosi standartinio PNR susitarimo. Ačiū už Jūsų dėmesį, aš aptariau mm, šią ataskaitą ir galiu atsakyti į klausimus. Ačiū ponas Soreka ir iš karto suteikiu žodį poniai Intvelt. Ji buvo pranešėja šiuo klausimu. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ponas Soreka už įvertinimo ataskaitos pristatymą. Tai labai svarbu. Tai pirmasis įvertinimo, e, pirmoji įvertinimo ataskaita po naujųjų PNR susitarimų Tuo metu, kai su Australija sudarėme susitarimą, mes teigiame, kad tai yra minimumas. Deja, vėliau mes priemėme kitą susitarimą, kuris netitinka minimalių standartų. Šis pranešimas svarbus, nes žvelgiu dabar į kitas valstybės, kurios reikalauja PNR duomenų perdavimo tai matau, kad mums labai reikia gerų taisyklių. Meksika, Rusija, Koreja, Japonija, e, Jungtiniai Arabų e, Emiratai, Saudė Arabija ir Kataras praeitais metais pradėjo rinkti tuos duomenis. Argentina, Kuba, Brazilija ir kitos valstybės. Tikimės, kad jos, ko gero, pradės rinkti tokius duomenis. Taigi reikalo svarba didėja ir džiaugiuosi, kad komisija deda rimtas pastangas, siekdama užtikrinti, kad sustarimas būtų vykdomas tinkamai. Pradėsiu šiek, nu, nuo šiek tiek kritikos, ką galima patobulinti. Jūs teigiate, kad duomenys turėtų būti saugomi kuo trumpiau. Mane tai šiek tiek glumina. Juk šis principas turėtų būti standartinis – Paaiškinkite, kodėl jūs manote, kad Australijos valdžios institucijos laikė duomenys ilgiau nei buvo reikalinga? Antra, jūsų rekomendacija. Informacija, kuri gaunama iš sistemos, ją turėtų būti geriau dalyjamasi. Bet juk tai gyvybiškai svarbu. Toks ir yra šios sistemos tikslas. Aš esu Olandė ir prisimenant tą tragediją aš kalbu apie e, lėktuvą, kuris buvo numuštas vis Ukrainos, o jame juk buvo daug olandų ir australų. Vadinasi, tai gyvybiškai svarbu yra keistis informaciją ir gerinti tą procesą. Australai, čia rašoma, ketina gerinti duomenų tikslumą. Skamba gražiai. Bet ką tai reiškia? Jie tą prievolę oro linijoms primeta. O tai prieštarauja PNR duomenų rinkimo principui. Sustarimas buvo toks. Duomenys yra tik tie, kurie surenkiami komercinio proceso metu. Oro linijos nėra valdžios institucijos, jų negalima versti uh, verifikuoti, tikrinti duomenų tikrumą, tikslumą. Norėčiau paklausti, ar komisija yra, ar, ar žino apie duomenų tikslumo programą, ar jūs sprendžiate tą klausimą su australais. Ir dar vienas paskutinis klausimas. Mm, praėjus ketveriems metams po susitarimo įsigaliojimo bus vykdoma esminė peržiūra. Bus vertinami ne tik techniniai įgyvenimo aspektai, bet taip pat bus vertinama, ar tikrai yra pakankamas pagrindimas tokiai masiai duomenų kaupti. Be to bus peržiūrima duomenų kaupimo direktyva ir bus sprendžiama, ar e, PNR duomenų rinkimas yra pagrystas. Tas įvertinimas vyks po trejų metų ir duomenų laikymo laikotarpis, jo trukmė bus vertinama Komisija neturėtų laukti ketverius metus, e, kol tai įvertins. Komisija turėtų dabar tuo užsimti. Ką komisija dabar daro, kad įvertinimas būtų pakankamai rimtas? Neužtenka kelių paskirų pavyzdžių, kad manytume, jog nusikaltimai buvo ištirti pasinaudojant masiniais duomenimis. To neužtenka, turi būti rimtas pagrindas. Prisiminkime teismo sprendimą dėl duomenų rinkimo direktyvos ir to sprendimo pagrindą. Ponas Kirkhope, dėkoju komisijai už pristatymą. Labai gerai, kad štai turime progą tinkamai įvertinti, peržiūrėti sustarimą, kuris jau galioja, nes būta ir kitų susitarimų. E, vieno iš jų pranešėjas aš buvau, e, sustarimų dėl PNR, todėl tokios peržiūros gali būti kaip e, pamoka mums. Mes galime iš jų pasimokyti. Grėsmės šiuo metu yra pasaulinės. Šiuo metu penkios valstybės, ES valstybės narės vykdo PNR susitarimu. 14 valstybių narių gavo patvirtintą finansavimą PNR susitarimams. Tikiuosi, kad nebus taip, jog mm, valstybės narės vykdys skirtingą praktiką dėl PNR susitarimų. Dėl to labai svarbu visa, visos ES susitarimas, kuris apimtų visas valstybės narės. Išgirdome labai išsamų pranešimą. Pone Intveld uždavė vertingų klausimų. Norėčiau taip pat tikslesnės informacijos iš komisijos dėl to, kas ateityje planuojama dėl PNR susitarimų. Mes turime pasimokyti iš dabartinės praktikos, turime taikyti daugiau disciplinos, tai yra taikyti visos ES sustarimą, o ne atskirus paskirus valstybių narių sustarimus. Albrecht. Pirmiausia, noriu pareikšti, kad šis pranešimas tai ne mm, tyrimo institucijos pranešimas, o tiesiog atsakymai, kurios pateikia Australai. Nemanau, kad jis yra pakankamai gilus šis tyrimas. Toliau kelios pastabos. Buvo užduotas klausimas apie tai, ar tikrai duomenys yra reikalingi. Ir atsakymas į šį klausimą yra tarsi įslaptintas. Tačiau tam slaptumui nėra jokios būtinybės. Jūs galėtumėte išsameu atsakyti, kokių duomenų tikrai reikia. Iš pranešimo taip pat nėra aišku, kokioms trečiosiams šalims PNR duomenys buvo perduoti. Neturėtume su tuo susitaikyti, nes mes nustatėme labai konkrečias taisyklės dėl duomenų perdavimo trečiosiams valstybėms ir dabar visiškai neaišku, į kurias trečiasias šalis tie duomenys nukeliavo. Galbūt mums net neverta sukti galvos dėl PNR susitarimų, jeigu Australija taip lengvai švaistosi duomenimis jos perdodama trečiosiams šalims. Toliau, dėl duomenų perdavimo kitoms Australijos institucijoms, pavyzdžiui, žvalgybos tikslais, ir ten duomenys laikomi ilgiau nei numatyta sutartyje, tai visiškai neprimtina. Tai yra dalykai, kuriuos reikia tobulinti. Grįšiu prie vieno centrinio klausimo. Nors šis pranešimas, e, nors Liepos mėnesį buvo paskelbtas teismo sprendimas, tačiau į jį pranešime visiškai neatsižvelgta. Teismo sprendime teigiama, kad e, nediferencijuotas duomenų kaupimas visiškai netitinka žmogaus teisų hartijos 37 straipsnio ir yra neteisėtas. O į šitą teismo sprendimą aš nematau jokios reakcijos, nie žodžio komisija nerašo apie tai, kaip reaguos į šį teismo sprendimą. Nuo teismo sprendimo dienos visi mūsų veiksmai, bent jau ES, kurie prieštrauja sprendimui, yra neteisėti. Neaišku, kam dabar būtų galima skūstis, bet jeigu koks nors asmuo kreiptųsi į teismą, teikdamas, jog nu, jo duomenų tvarkymas yra neteisėtas, manau, suprantate, koks būtų teismo sprendimas. Ačiū, pirmininkė. Galiu pritarti Sofie Intveld ir Janui Filipui Albrechtui jų išsakytoms mintims. Paminėsiu keletą punktų. Bet pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad kai du žmonės dirba skirtingus darbus, tai tas darbas ir yra skirtingas. Pone Intveld kalbėjo apie skirtingų PNR sustarimų palyginimą. Žinoma, tie sustarimai yra skirtingi, tarp jų yra skirtumų ir manau, kad kiti sustarimai nebūtinai yra geresni e, nei sustarimas su Australija. Gal net kai kuriais aspektais jie yra prastesni, pavyzdžiui, e, laiko terminų, kiek duomenys bus galima laikyti arba perdama kitų trečiosiom šalim e, punktuose. Vis dar lieka labai daug neatsakytų klausimų Ir dauguma tų klausimų buvo mūsų užduoti. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mes apie tai pradėjome kalbėti terorizmo kontekste. Norėjome keistis duomenimis, kovodami su terorizmu. Todėl man kyla klausimas, bendradarbiaujant su Australija, kiek čia bus pateisintų tokių pagristų įtarimų, bendradarbiaujant su Australija, kiek žmonių buvo sulaikyta naudojantis šiomis priemonėmis, kiek ši priemonė yra proporcinga, nes iš tikrųjų renkame tūkstančius duomenų ir kiek ši priemonė mums suteikia didesnio saugumo. Tarkim, jeigu yra pagristai įtariama, ar jeigu buvo tokiu atveju, kai buvo pagristai įtariama ir sulaikyta, ar tie asmenys buvo sulaikyti dėl tikrai rimtų nusikaltimų, terorizmo, terorizmo susijusių nusikaltimų, ar dėl kitų nusikaltimų. Koks tai buvo e, pagrindinis sulaikymo tikslas. Manau, visą laiką reikia atsisukti atgal ir įsitikinti, kad ši priemonė naudojama tikrai taip, kaip ji buvo sugalvota. Taip pat buvo kalbėta apie užsienio kovotojus. Aš net jų taip nevadinčiau, dažnai tai yra žmonės, kurie yra mūsų šalių piliečiai, britai, e, vokiečiai atsivertė į islamą ir kažkada tapę radikaliais kovotojais. O mes svarstome, ar mes mes turėtumėm kalbėti ne apie tai, ar mes remdamiesi surinktais duomenimis turėtumėm jų neįsileisti, mes turėtumėm kalbėti apie tai, kas blogai mūsų šalyse, kodėl taip atsitiko, kodėl jie juos patraukė tokie radikalūs kovotojai. Mes turėtumėm pirmiausiai e, matyti tikslą, tai būtent Europos piliečių saugumą, o man kalbant apie šį sustarimą nėra aišku, kad šitas tikslas yra pagrindinis. Dar yra penki kalbėtojai kuriems suteiksiu žodį ir sąrašas baigtas, nes mums liko tik 15 minučių, o man, e, todėl paprašysiu visiems kalbėti tik po dvi minutės tam, kad galėtumėm laiku užbaigti ir kad trumpai galėtų atsakyti ir pona Soreka. Taigi, ponė Stevens. Oké. Okay. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ačiū, pirmininkė. Turiu keletą klausimų susijusių su ES ir Australijos sustarimu. Kas mums gali, gali garantuoti, kad e, nebus e, renkama jautri informacija, konfidenciali informacija. Mano supratimu, tai galėtų būti, tarkim, klausimai susijęs su tautybė, su religija ir panašiai. Kaip šita informacija yra. Ar šita informacija yra renkama, ar jinai yra filtruojama, ar jinai yra ištrinama? Čia mes kalbame, kad tokios, to, tokie duomenys turi būti renkami tam, kad kovotumėm su organizuotų nusikalstamumu ir terorizmu. Kartais tokiems tikslams tokia informacija gali būti naudinga Tarkim, jeigu norime kovoti su terorizmu, reikia atsižvelgti į Sirijoje, tarkim, reikia atsižvelgti tam tikrus elementus, kaip pavyzdžiui, e, žmogus religija ar, ar, ar, ar um, etninė grupė, kuriai jis priklauso. Bet jeigu tokia informacija nepateikiama, tai kaip tada kovosime su tokiais teroristais? Taigi reikia išlaikyti tokią labai sudėtingą pusiausvyrą. Kaip mes tą pusiausvyrą išlaikysime? Taip pat norėčiau paklausti, kaip dalinsime su informacija su trečiosiomis šalėmis ir kokios tai trečiosios šalys Europos Sąjunga Ar ES dalinsis informacijos trečiosiomis šalimis ir kaip e, stebėsime, kaip ši informacija buvo panaudota. Ar ir trečiosios šalis e, turės laikytis e, tam tikrų šio susitarimo nuostatų ar ne. Kaip ES stebės, kaip tie duomenys panaudojami, ar, ar tos šalis laikosi šio susitarimo nuostatų jeigu su tom trečiosiom šalimis iš tikrųjų nėra pasirašytas susitarimas, pasirašytas susitarimas tik su Australija. Taigi, kaip praktiškai trečiosios šalys e, veiks ir kaip mes užtikrinsime, kad jos nepažeis nuostatų. Europos Sąjunga atliks tam tikrus tikrinimus, kaip Australija naudoja, naudoja šios duomenys. Kaip vyks šis stebėjimas? Ačiū. Pone Gijon. E, ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Manau, kad šis susitarimas yra be galo svarbus ir kitų susitarimų pasirašymui. Todėl visi trūkumai, jos visus reikia išspręsti, nes jie bus labai svarbus ir vėliau. Norėčiau, kad man būtų daugiau paaiškinta apie tai, kaip bus dalinamas duomenimis su trečiosiomis šalimis. Man atrodo, kad nepakankamai dar buvo apie tai pakalbėta. Ponas Vos. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad mes per šią kadenciją dar intensyviau turėsime kalbėti apie saugumą, nes pasirašiusi susitarimą su Australija pasaulis netapo geresnis. Ir kai norime kovoti su terorizmu ir sunkiais nusikaltimais, reikia analizuoti duomenys. Žinoma, visą laiką atlieka klausimas, kaip toli galime eiti, kada peržengtos jau yra sienos. E, jau kalbėjome e, ir, ir konstitucinių lygmenių, konstitucinis teismas priminė sprendimus, e, bet būtent per duomenų rinkimą galima kovoti su terorizmu ir sunkiais nusikaltimais. Man atrodo, kad šis susitarimas su Australija e, veikia pakankamai neblogai. Aš džiaugiuosi Dėl to, žinoma, yra tokių vietų, kuriuose galima sakyti, na taip, čia dar reikia ateityje atidžiau stebėti ir panašiai, pavyzdžiui, kaip ponas Albrechtas kalbėjo, arba ponia Infeld dėl trečiųjų šalių, arba dėl duomenų tikslumo, arba apskritai, kaip, kaip, kaip reikėtų toliau perduoti duomenis ir panašiai, bet man atrodo, kad bent jau šioje srityje mes tikrai puikiai žengėme pirmą žingsnį ir, ir radome kelią, kaip praktiškai pasinaudoti šiais duomenimis. Dabar man atrodo, kad tiesiog dar reikia mm, kai kurias rytis patobulinti. Ir manau, kad ir šioje ataskaitoje yra kalbama apie tai, ką galima būtų patobulinti ir komisija turėtų atkreipti tai dėmesį ir bendradarbiaujant su Australija, manau, kad tikrai galima e, dar tuos punktus patobulinti. Dėkoju. Pone Ernst, ačiū. Pirmiausiai labai džiaugiuosi, kad turime tokį dokumentą ant stalo, bet žinoma, šis. Tai nerodo, kad keliaivio domenų įrašų susitarimas veikia tobulai. Tikrai ne. Aš paklausiu tiesiai, kiek užkirtome ke keliems e, teroro aktams, mes užkirtome kelią, e, kiek užkirtome kelią nuš, e, numuš, nu, numušti lėktuvą, ta prasme, kaip buvo panaudoti konkrečiai tie duomenys, kokie tikslai buvo pasiekti. Man atrodo, kad mes kuo toliau, tuo labiau kūrėme tokį duomenų rinkimo aparatą. O tam rinkimui nėra tokio pakankamai pagrysto pagrindo ir to rezultato naudos negalime pamatuoti. Ir kur nueina tie duomenys, kas su jais atsitinka, mes taip ir negauname e, atsakymo, kaip jie yra saugojami, kaip jie yra perdodami. Ir iš šitus klausimus mes vis negauname atsakymo, mes liktai kažkokiam rūkė vaikštome. E, vis tiek klausimas kyla, ar yra pagrist, ar pagristai mes taip apribojame pagrindinės teisės. Man atrodo, kad mes čia savo ramiai dabar kalbamės apie šitą ataskaitą, nors žinome, ką, kokį sprendimą e, priėmė, priėmė Teisingumo teismas ir paskui mes dar kalbėsime su ponė Malmstrom visiškai ramiai, kaip čia dabar su tais duomenimis, taip, taip negalima, reikia Šitie susitarimai yra susiję su duomenų rinkimu ir todėl. Ir, ir dar trečią dalyką pasakysiu tikrai gana ciniškai. Australija. Man kartais kyla klausimas, kam reikia PNR susitarimo su Australija. eh, sarò brevissima. Kalbėsiu trumpai, nes svarbiausi dalykai jau buvo pasakyti. E, išsakė Ernst. Taip pat Albrecht ir Sipel. Norėčiau tik pridurti vieną dalyką. E, paskutinės vadovų tarybos metu, birželio 30 dieną, buvo stipriai rekomenduojama, primiktinai rekomenduojama, kuo greičiau balsuoti dėl šio sustarimo su Australija. Ir vėliau komisijos narė Malstrom leido suprasti, kad šis susitarimas yra pavyzdinis susitarimas E, sustarimas, kuris galėtų būti ES susitarimo modelis. E, tai galėtų būti sustarimas, pagal kurį būtų renkami, duo, renkami duomenys ir kurie būtų svarbus migrantams. Prisimenu, ką sakė vicepirmininkas Albrechtas. Nepamirškime, kad yra konkreti teisingumo teismo byla ir balandžio 8 dienos sprendimas dėl duomenų saugojimo ir, ir pagal jį tas duomenų saugomas kažkuriuo metu jau draudžiamas. To, to Ačiū. Dabar suteiksiu žodį mūsų svečiui ir prašau atsakyti, kalbėti kiek įmanoma trumpiau. Ačiū pirmininkė. Pasistengsiu atsakyti. Pradėsiu nuo ponios Intvelt klausimo, buvusios pranešėjos. Dėkoju už pasisakymą. Mes irgi pritarėme, kad tai yra tokia atraminė, pavyzdinė sutartis. Noriu aiškiai tai pasakyti. Jūs kalbėjote iš principo dviem kryptimis. Pirmiausia, dėl mūsų rekomendacijų. Kai kalbėjau ir minėjau, kad prašėme Australijos muitinės šios duomenis, duomen, rinkti kuo mažiau, kuo mažiau duomenų, Aš kalbėjau, ne apie 16, aš kalbėjau apie 16 straipsnį, kur yra kalbama, kad e, duomenys galima e, rinkti tam tikrais konkrečiais tikslais ir muitinė pagal šį straipsnį galėtų pasinaudoti šią galimybę, bet mes paprašėme, kad kuo greičiau būtų tie duomenys ištrinti, e, tik pabaigus tyrimą iš karto, kad jie būtų ištrinti, o ne laikant juos penkeris metus, kaip galima pagal sustarimą. Taip pat mes paprašėme e, Australijos laikytis visų e, sustarimo e, nuostatų. Tikriausiai žinote, kad metų pradžioje mes e, buvome susitikę su Australijos ekspertais ir valstybių narių ekspertais, Europolo, Interpolo ekspert, ekspertais, rusų ekspertais ir visi susitarė, kad reikėtų dalintis analitinę informaciją. Noriu pasakyti, kad informacija turi dalintis e, tie ekspertai, kurie ją supranta. O iš tikrųjų tarp mūsų valstybių narių labai mažai yra tokių e, tyriejų vienetų, kurie dirba su keleivio duomenimis. Taigi čia dar tikrai galima kai ką patvarkyti. Dėl duomenų e, tikslumo negirdėjome apie šią programą ir su jumis susisieksime dėl šio klausimo. Kalbant apie peržiūrą. Mes tikrai nelauksime paskutinės minutės e, prieš pradedami e, peržiūrą. Komisija dabar dalyvauja šiame darbe nuolatos. ir mes dirbame su partneriais, su kuriais yra pasirašytos to, pasirašyti tokie susitarimai, renkame informaciją, kaip yra e, įgyvendinami tokie susitarimai e, ir tai yra darbas, papildomas darbas šalia bendros peržiūros. Duomenų perdavimas. Norėčiau dar kartą grįžti prie e, šios ataskaitos, kur buvo e, pasakyta, kad muitinės institucijos patvirtino, kad neperdoda e, PNR duomenų gautų pagal šį susitarimą. Tai yra, taip yra parašyta susitarimo 16 puslapyje. Taigi, Taigi, pavyzdžiui, yra, gali būti keičiamasi informacija apie keleivių profilius, bet nesikeičiama informacija su trečiosiomis šalimis, būtent PNR informacija, keleivių duomenų informacija. Todėl norėčiau priminti, kad trečiosios šalis, kurios gauna e, šios duomenis, e, turi laikyti susitarimo nuostatų. Galiausiai atsakant į klausimą, kiek reikalinga ši priemonė, tikriausiai skaitydami ataskaitą pastebėjote e, priedą C, kuriame yra išdėstyti visi atvejai ir visos bylos Tai yra rimtos kovos su terorizmu arba organizuotų nusikalstamumu bylos ir naudojantis šiais duomenimis buvo užkirstas kelias šiems nusikaltimams. Kalbant apie jautrius duomenis, atsakant poniai e, Stevens, pagal šį susitarimą tokie duomenys yra iš karto ištrinami Ir mes e, šią informaciją įtraukėme į, ankstesnį, e, į ankstesnę ataskaitą, kurią e, pristačiau anksčiau. Pirmininkė, ačiū, ponė Sireka. Pone Intveld, jūs prašote žodžio, bet tikrai tik pusę minutės. Taip, mm, susidomėjau tuo, ką jūs pasakėte dėl antrosios pežiūros po ketverių metų. Nežinau, kaip Egėjo ir Ajata bus peržiūrima. Bet kaip, ponė Sipil kalbėjo, ar, mes, e, ar mums gyventi pasidarė saugiau. Kitas kolega sakė, kad prie mūsų šį susitarimą, pasirašę šį susitarimą, pasaulis tapo tik dar pavojingesnis. E, analitinių duomenų pasikeitimas. Jūs kalbėjote apie vienetus, kurie dirba su e, keleivio duomenimis. Ne, mes kalbame apie duomenis, kurie jau buvo išanalizuoti ir šita analitinė informacija jinai yra perdodama ne, to, ne tiems skiriams, kurie analizuoja duomenis, o jau tyrėjams. Taigi būtent ir tai reikėtų įvertinti. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Nenoriu uh, išeiti neatsakęs poniai Intveld. Kalbant apie tolimesnę peržiūrą Aš turėjau omenyje, kad mes e, komisijos e, darbuotojai susitinkame ajatoje su amerikiečiais, australais, kanadiečiais ir nuolatos keliame klausimus, kaip yra įgyvendinami susitarimai. Taigi, ne tik tai per bendrąją peržiūrą, kuri vyksta kas 18 mėnesių, yra keliami šie klausimai, bet kas 3 mėnesius. Antras klausimas, gal aš nepakankamai aiškiai pasakiau. Mes kalbame apie analitinius duomenis, kuriom, kuriais keičiasi valstybių narių teisėsaugos institucijos ir taip pat jie yra perduodami Europolui ir Eurojustui. Ir mes būtent to pareikalavome iš Australijos. Ačiū ponę Soreką už e, pranešimą, už bendradarbiavimą. Dėkoju ir kolegoms už aktyvų dalyvavimą rytinėje sesijoje. Darbą tęsime pusę trijų. Atvyks komisarė Malmstrom. Linkiu skanių pietų. Ačiū.